Uh, <coughs> uh, dear colleagues, in my capacity as chair of the Kolegos, aš uh, kaip Teisės reikalų komiteto pirmininkas norėčiau pasveikinti paskirtąją komisijos narę, ponę Vera Jurova. Pone Jurova, sveika atvykusi Europos parlamentą. Taip pat Norėčiau pasveikinti poną Klod Morais, kuris yra e, pilietinių teisų, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vadovas. Vicky Ford yra vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pirmininkė. Pona Iračia Garcija Perez yra moterų teisų komiteto ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė. Taip pat atitinkamų komitetų narius norėčiau pasveikinti, nes e, organizuojame šį klausimą kartu su kitais komitetais. Visų pirma, kaip ponė, kadangi ponė Jūrova, kaip ir aš, yra čekė, aš norėčiau išvengti nepatogumų ir norėčiau pabrėžti, kad ji, e, jos pavardė tariama Jūrova, o ne Žūrova ar Žurova Bet ponė Jaurova, Jaurova, aš tikiuosi, kad gerbiama kandidatė įvertins šias mano pastangas. Ponė Jaurova yra kandidatė turinti labai platų portfelį. Didžioji jo dalis, mano nuomonė, yra pilietinės teisės sritis. Mano komitetas už ją yra atsakingas. E, yra labai daug iniciatyvų tikimasi šioje srityje. Pavyzdžiui, e, kalbama apie pasienio, e, e, kas yra alimentų klausimas turi būti atnaujintas. Taip pat jie bus atsakinga už įmonių teisę, kuri yra labai aktuali Europos parlamentui, ypač kai kalbam apie įmonių socialinę atsakomybę. Uh, Pagal komisijos tvirtinimo gairės darbo tvarkos taisyklių 16 straipsnėje numatytas, Europos parlamentas vertina paskirtuosius komisijos narius pagal jų kompetenciją, atsidavimą Europai ir e, asmenę nepriklausomybę. Jis e, taip pat vertina jų atitinkamų e, portfelių srities žinias ir bendravimo komunikacinius sugebėjimus. Prieš e, klausimą paskirtoji komisijos narė raštu atsakė parengiamąją e, klausimyną. Atsakymai raštu yra išplatinti visiems parlamento nariams visomis kalbomis. E, diskusija atrodys taip. Paskirtoji kandidatė turės nelgiau kaip penkias minutės prisistatyti. Po to, jei posėdžio pabaigoje bus skirtos dar penkios minutės, užbaigti diskusijai. E, pirmininkas, visi pirmininkai galės po dvi minutės taip pat apibendrinti diskusiją. Po žanginės kalbos e, suteiksime galimybę 45 klausimus pateikti parlamento nariams. E, kiekvienam klausimui yra skiriamos 3 minutės. Viena minutė klausimui, 2 minutės atsakymui. Nėra įmanomų spontaniškų pasisakymų ir papildomų klausimų sistemą. Aš paprašyčiau e, parlamento narių ir gerbiamosios kandidatės e, neviršyti skirto laiko limitų. E, klausimus teiks atitinkamų komitetų nariai tokia tvarka. Pirmiausia, teisės reikalų komitetas, po to vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas, vėliau moterų teisų lyčių lygybės komiteto atstovai, kadangi e, verčiama į visas kalbas, visi kalbėti, sentieji gali kalbėti savo kalbą, prašoma kalbėti ne per greitai. O dabar norėčiau suteikti žodį ponui Morais. Dėl darbo tvarkos. Much, uh, Ačiū labai, ponė pirmininkė. Turiu klausimą, gal aš kažko nesuprantu, bet uh, socialdemokratų grupė, rengdamasi šiam klausimui, suprato, kad Libe komitetas pirmiausia teiks klausimus, o paskui Jūri komitetas. Ir uh, tokį mes kalbėtojų sąrašą turime taip pat. Mano klausimas būtų toks, ar jūs nusprendėt pakeisti kalbėjimo seką? Uh, Jeigu taip, kokią kompetenciją vadovaudomės jūs tai padarėte? Uh, Vakar buvo pasiektas susitarimas dėl šios klausimų teikimo sekos. Taip susitarė frakcijos. Thank you. So, uh, Mr. Dabar ačiū. Dabar pirmininkui Morais trys minutės įžanginiai kalbai. Uh, so, uh, let me, let, let me give the 15 minutes uh, to the 15 minučių tada iškart suteiksiu gerbiamai kandidatai komisijos narius, poniai Jūrovai, žodis